Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid, wenn ich jetzt die Gespräche unterbrechen muss, aber wir sind. Ponas ir ponai, turiu nutraukti jūsų diskusijas, bet dėja negalėsime niekaip pasivyti tų septynių minučių kurias praradome. Norėčiau pasveikinti Peterį Hastingsą, Europos domenų apsaugos pareigūną bei Europos ombudsmeną, poną Diamondūros. Ir šiandien mes vartysime ponios Lichtenberger pranešimą dėl žodžio laisvės. pagrindinių teisių kontekste. ir kalbėsime apie tų teisų užtikrinimą parlamento veikloje. E, pone Lichtenberger pasiūlė pasikviesti du ekspertus ir sekretariatas e, mus informavo, kad jie atvyks, taigi jų išklausysime, paskui bus galima užduoti klausimus. Tačiau vidinės diskusijos nevyks. E, vieša, viešojoje mūsų posėdžio dalyje, nes kalbėsime apie teisinius aspektus. Taigi siūlyčiau užduoti klausimus, bet visapusiškos diskusijos nevyks, nes po to persime prie kito darbo tvarkės punkto. Ir šį klausimą aptarsime vidinėme komiteto posėdėje. Ponas Hastingsas pirmasis yra. Uh, pagal darbo atvarkę, po jo ponas Demandūros. Prašau, ponė Hastingsai. Um, in... Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu angliškai. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šis darbo tvarkės klausimas įtrauktas į darbo tvarkę dėl konkretaus atvejo, kurį tyriant mes dalyvavome dėl galimybės gauti informaciją iš Norvegijos duomenų inspekcijos ir tai paskatino tyrimą. Pradžioje e, mums pasirodė, kad įvyko pažeidimas, ėmėmės atsarginių preliminarių priemonių ir parlamento leidinių įmonė iš karto įdėgė tas priemonės. O to įvykio tyrimo ataskaitoje, kurį pridedu prie, e, pridėjau prie Europos parlamento pirmininkui skirto laiško, siūsto jam praėjusiu metu birželio mėnesį, konstatuoju, kad reglamentas iš tikrųjų buvo pažeistas. Tačiau tai lietė konkretų dokumentą. kurį išsamei svarstėme parlamente. Tačiau įvyko visa eilė nutikimų ir ta informacija pasirodė neperžiūrėta anonimiškai inter, parlamento interneto svetainėje. Todėl buvo imtasi šį atvejį tirti ir išnagrinėję šią, šį atvejį ir šią padėtį rekomendavome parlamentui ir jo parlamento pirmininkui pasiremti darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnių, kur numatyta kur numatės e, susijusios nuostatos ir taip pat e, nagrinėti šį klausimą pagal galiojančią procedūrą. Aš susipažinau su sekretariato parengtų dokumentų ir aš visiškai pritariu pranešimo autoriai. Darau išvadą, kad e, pateikta argumentuoti yra tikrai pagrista ir pat, parengtos išvados yra tinkamos. Pritariu Europos domenų apsaugos e, pareigūno galių e, analizai ir, ir vykusiam aptarimui. Viskas vyksta paisant sutarties nuostatų, taip pat pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Vienintelis dalykas, ką dar galėčiau pridurti tame priedė, tai yra tai, kad dešimtasis straipsnis, kur kalbama apie atitinkamas duomenų rūšis ir yra susijęs su 2145 reglamentu. Taip pat noriu pasakyti, kad nors tas atvejis buvo tikrai ypatingas, jis sukėlė įvairių papildomų klausimų. Ne tik, pavyzdžiui, kaip, užtik, kaip spręsti tokius atvejus, kai pažeistas duomenų saugumas. Ir taip pat klausimą, kaip, kaip visą tai atrodys ateityje, kalbant apie kitas pagrindinės teisės. Ir čia perinu prie savo pasisakymo antrojo punkto. Noriu kalbėti apie domenų apsaugos reglamentą, bei taip pat ES dabar, dabar galiojančią teisinę sistemą, visą eilę reglamentų, kuriuose kalbama ne apie ten, apie, apie tai, kas yra sakoma žodžiu, kokio, ne žodžio laisvę. Pavyzdžiui, e, pasisakymai, kurie e, kėsinasi į asmenų privatumą, šmeižikiškus pasisakymus. Bet kalbame ir apie e, pasisakymų įrašymus, įrašytus pasisakymus žodžiu kurie yra automatiškai įrašinėjami. Tai yra. Mes kalbame apie tolesnės susijusias pasiekmes, apie tai, ką, kokį poveikį daro tokie pažeidimai, kokios yra tolesnės pasiekmes. Ir todėl mes argumentuojame, kad parlamentas kad pats parlamentas įvykdė pažeidimą arba dėl savo veiksmų, arba priešingai dėl to, kad nesijėmė, dėl savo neveiksnumo. Ir gali būti, kad parlamento vidinėme darbe vykstantiems procesams ši analizė taip pat turės įtakos. Tačiau, kalbant Tačiau čia turiu omeny pasisakymus, tai kas sakoma žodžiu. Ir jeigu įrašinėjamas, įrašinėjama pasisakymai būtų, pavyzdžiui, prieinami trečiosioms šalims, tai galėtų būti susiję su su kai kurių susijusių šalių veiksmais. Tačiau privatumas, privatus, privati erdvė, jos gynimas nenumatytas duomenų apsaugos pareigūno kompetencijoje. Čia turiu pasiminti pagrindinių teisų hartiją, septintą straipsnį. Ir septintajame straipsnėje žodis žodin yra pakartota Europos žmogaus teisų konvencijos 8 straipsnio nuostatos. Ir čia pereinu prie štai kokio dalyko, prie kai kurių dalykų atskirimo. Mano kompetencijų, kaip jos numatytos e, reglamentuose. Ir kas numatoma, kaip ta informacija turėtų būti apdarota įvairiuose institucijose. Tačiau nekalbame apie su privačia sfera susijusius dalykus, kurioje gali kilti pagrindinių teisų pažeidimų. Ir todėl man būtų sunku e, pateikti parlamentui kažkokį tai patarimą ar rekomendaciją šiuo klausimu. Tai tiek galėčiau pasakyti šiame iš ankstinėme etape. Aš tikiuosi, kad tai jūsų nenuvilė. Ir užbaigdama savo pasisakymą norėčiau pasakyti, kad tie sprendimai, kuriuos peržiūrėjau, kurie pateikti priedė ir kurie yra svarstami nacionaliniu lygmeniu, kai kurie iš tų, iš tų galimybių yra numatytos parlamento darbo tarkos taisyklėse. Ir man tai atrodo labai bendro pobūdžio sprendimai, kad jie būtų veiksmingi, reikėtų siekti subalansuoti tuos siūlomus sprendimus. Nė viena iš pagrindinių teisių nėra absoliučios. Pagrindinių teisių hartijoje numatyta galimybė taikyti pro, proporcingus suvaržymus, remiantis įstatymais, kurie ir teisės aktais, kurie minimi dokumente visiems išdalintame. Ir parlamento darbo tvarkos taisyklės, taisyklėmis šiuo atveju tikriausiai galima pasiremti. Ir, ir, jo, ir ateityje reikėtų jomis remtis. Bet aš melai apsvarstysiu kitus susijusius aspektus, aptarsiu uh, galime aptarti praktinės pasakmes. Ir manau, kad gyvybingos politikos priemonės, kurių būtų imtasi, padėtų išvengti daugybės problemų. Tačiau jeigu paliksime viską savygai, tuomet iškils dar daugiau, dar daugiau problemų, kurias bus dar sunkiau išspręsti. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis Europos ombudsmenui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai, pradžioje noriu padėkoti Jums už pakvietimą dalyvauti posėdyje. Jeigu teisingai supratau, tai tie faktai, dėl kurių posėdis surinktas, yra štai kokie. Šio parlamento deputatas pateikė deklaraciją, kurioje kalbėjo apie tai, kad reikia atimti tėvų teisės įvardintai moteriai ir įvardintam vyrui, teikdamas, kad jų vaikas patyrė seksualinį persekiojimą. Dėl administracinės klaidos parlamente dėja oficialiame ES leidinyje atspausdintame tekste buvo paminėtos visos trys pavardės ir tada manoma, kad tai buvo pažengtas reglamentas 45-2001. Padarytos tokios rekomendacijos. Pirmiausia, kad Europos parlamentas turėtų pakeisti deklaraciją, išbraukdamas visas pavardės. Antra, kad parlamento pirmininkas pagal 123 taisyklę apribotų parlamento narių teisės ir pareigotų juos ginti žmonių privatumą. Ir trečia, ateityje stengtis išvengti administracinių klaidų, kurios privedė prie tokios neteisėtos deklaracijos publikavimo. Kiek supratau, parlamento pirmininkas kreipėsi į komitetą, kad būtų ištirta, kaip privatumo taisyklės yra taikomas parlamento veikloje. Kaip suprantu, e, teisės ir pagrindiniai principai yra labai aktualūs šiam komitetui. Privatos e, gyvenimo gerbimas e, ir duomenų apsauga yra esminiai ES principai taip pat įrašyti ir į pagrindinių teisų hartiją. Taip pat e, vaikų teisės, e, kuomet jie yra aptariami viešose institucijose, turėtų būti e, vienu iš svarbiausių prioritetų. ES remiasi reprezentacinė E, demokratija Europos parlamentas e, tiesiogiai atstovauja ES piliečius. Kad parlamentas galėtų vaidinti savo vaidmenį laisvoje visuomenėje, parlamento nariai turi teisę išsisakyti be jokių apribojimų. Tai atsispindi protokole numatančiame ES parlamento, e, Europos parlamento narių imunitetus ir privilegijas. Ten sakoma, kad e, deputatų negalima tirti ar vienai par kitai persekioti dėl e, nuomonių išsakytų jam einant savo pareigas. Šis straipsnis suteikia tam tikras teisės parlamento nariams ir parlamentas neturi teisės jų atimti. Būtų neteisinga, jeigu aš e, reikščiau nuomonę apie tai, kaip tos teisės ir pareigos buvo taikytos šiuo konkrečiu atveju, nes aš pats neturėjau progos dalyvauti tokiam tyrimė. Tokio tyrimo aš ir negalėčiau atlikti, nes Europos duomenų apsaugos agentūra jau tokį tyrimą atliko. Pagal bendrą mūsų savitarpę supratimą yra stengiamas išvengti tyrimų dubliavimuose. Tačiau galbūt aš galėčiau padėti jums surasti išeiti iš šios padėties ir padarysiu tai, paaiškindamas, kaip pamutsmenas galėtų sureaguoti panašiomis atvejams. E, panašiais atvejais. Visų pirma, apie santykius tarp ombudsmeno ir teisėkros institucijų. 2008-aisiais aš bandžiau išsiaiškinti su nacionaliniais ombudsmenais tai, ar jie gali įtakoti nacionalinių parlamentų darbą. Ir atsakymas buvo labai aiškus - ne. Dauguma ombudsmenų remiasi savo nacionalinių parlamentų parama kad galėtų parengti savo nuomonės ir jų rekomendacijos būtų įgyvendinamos. Pagal sutartį ombudsmenas nuosekliai mano, kad parlamentas savo darbe netiria blogo administravimo atveju. Iš pat pradžių ombudsmenas e, manė, kad visų parlamento komitetų darbas yra politinis, tengi ombudsmenas, pavyzdžiui, netirs skundo pateikto dėl e, parlamento nario imuniteto atėmimo nors tai ir gali būti tyriama teisinių institucijų. Kiekvienu atveju sprendimas priimamas atskirai. Tai, kas sakoma per e, plenarinės sesijas, laikoma parlamento politinio darbo dalimi. Turiu akcentuoti kad e, čia kriterijus yra politinis darbas, o ne politiniai prieštaravimai. Ombudsmenas tyrė skundus prieš Europos parlamentą tuo pagrindu, kad kai kurie parlamentarai laikosi labai stiprių politinių pažiūrų, bei tyrė nutarimus išvesdinti parlamentarą iš parlamento posėdžių salės. Bet niekada netyriau skundų dėl parlamento pirmininko galių pagal 123 straipsnį. Jeigu gaučiau tokį skundą, tai atsižvelgčiau, ar jisai yra susijęs su parlamento politiniu darbu. Pabaigoje norėčiau padėkoti dar kartą komitetui, tęsti šią svarbę diskusiją ir būsiu pasirengęs atsakyti į klausimus ir kiek galėdamas padėti jūsų pranešėjai. Dėkoju. Ombudsman, Ačiū. Pone Lichtenberger. Kai kas iš jūsų pavėlavote, tai galbūt negirdėjote, kad šiandieną mes tik tai išklausysime klausimų, o diskusijos vyks vėliau. Pone Lichtenberger. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū už pasisakymus. Mes turėsime tai išsamiau aptarti. Tik vieną pastebėjimą išsakysiu. Jūs paminėjote skirtumą tarp pareiškimų žodžių ir protokoluose užfiksuotų žodžių. Tai gali būti labai aktualu mums šiuo konkrečiu atveju. Kalbu apie skirtumą tarp žodinių pareiškimų ir dokumentų. Prot protokolu, protokolus galima juos pasižiūrėti tam tikrais atvejais. Ir kas atsitiks, jeigu asmens duomenis būtų įrašyti į tam tikrus dokumentus, kuris būtų susijęs su pakeitimais. Galbūt jūs trumpai galėtumėte paaiškinti šį aspektą. Nes Europos parlamento leidiniams tai yra labai uh, svarbu, ar tai būtų paskelbta internete, ar e, kažkas būtų paskelbta kažkokia kita e, raštiška forma. Kas atsakys, ponas Astingsas? Dėkui už klausimą. Kalbėjau apie konkrečią e, trečio straipsnio duomenų apsaugos reglamento, apie specialią formuotę trečiam straipsnį išdėstytą kalbama ten apie parlamentą ir tarybą. Ir e, sakoma, kad reikia taikyti šią dalį apdorojant asmens duomenis automatiškai. Tai susijęs su archivavimo sistema. Taip tariant, kalbame apie struktūrizuotus įrašus. E, dėl to, ar tas dokumentas, apie kurį jūs kalbėjote, patektų į šias nuostas ar ne, galiu pasakyti, kad tam tikro metu taip jis patektų. Dar norėčiau ombudsmeno darbo kontekste pasakyti kai ką, žiūrint, ar taikoma išimtis politiniai veiklai. Reglamentas nenumato išimčių konkrečioms parlamento užduotims politiniai ir administraciniai aspektai yra apimami. E, kitas dalykas yra teisingumo teismas ir jo teisinė veikla, bylų nagrinėjimas. Reglami, reglamentas yra tik tai uh, ir, ir taikymos rytis yra tik tai analizės pradžia. Reikia duomenis apdoroti tei, pagal teisinius reikalavimus ir parlamento užduotis yra labai aiškiai e, atliekama pagal tas taisyklės. Aš nebejoju, galbūt e, gal susidarys tam tikros išskirtinės aplinkybės, kai kils tam tikrų klausimų, bet tikriausiai didžioji e, parlamento darbo dalis nes, nekels jokių problemų. Išskirtinėmis situacijomis gali atsirasti problemų ir mes dabar žiūrime tik tai į spausdintus dokumentus. Taigi, žiūrime tik tai į tai, ne į kitą e, proceso aspektą paskelbtus arba išspausdintus dokumentus. E, protokolavimas, įrašai, archyvavimas neturėtų sukelti problemų. Jeigu pasižiūrėsime į jautrius duomenis, egzistuoja taisyklės, e, pagal kurias parlamentas atlieka savo uh, uždavinius. Ir tik tai dabar kalbame apie tam tikrų pareiškimų paskelbimą. 123 taisyklė turi užtikrinti, kad parlamentas savo vaidmenį atliks pagal tik tai teisė tos deramos veiklos ribose. Bet gali iškilti praktinių problemų ir tada Aš galiu Jums kai ką patarti. Reikėtų po diskusijų apibriežti aiškę politinę kryptį, e, padaryti aišku atskirimą, kad paskui visi dokumentai būtų suderti su reikalavimus nuo pačios pradžios ir tai paprasčiausiai iš anksto išspręstų visas problemas. Galbūt toks būtų pragmatinis ir išmintingas būdas. E, gana teorinis veiksmas būtų nagrinėti vien ekstremalius atvejus. Galbūt pagal 123 taisyklę e, tada reikėtų veikti. E, galbūt ją reikėtų pakoreguoti po jūsų diskusijos. Ähm, Ačiū. Manęs tikrai niekas nenustebino. Ar dar kas turi klauso, kad ne? Noriu padėkoti Jums. Tikrai aptarėme viską, ką norėjome aptarti. Esame dėkingi Jums už Jūsų pagalbą. Ir kitame susitikime su pranešėje tęsime darbą pagal mūsų vidaus darbo tvarkos taisyklės. Nusprendėme, kad pusę keturių prasidė, įvyks trumpos diskusijos dėl, dėl patentų klausimo kaip pranešėjas tuo klausimu, noriu Jums priminti, kad pateikta 28, pakeen, 28 pakeitimai. Pranešimui jie daugiausia skirti konstatuojamosios dalies punktams bei taip pat, pavyzdžiui, teismo paskelbtiems sprendimams ir išvadoms. E, to, tie pakeitimai buvo išnagrinėti, siekiant parengti kompromisus ir atitinkamai pakoreguoti pranešimo projekto tekstą. Ypač tais atvejais, kur pranešime pagal sustiprintą procedūrą siūloma kai ką atmesti. Mes visą tai svarstėme paskutinėme mūsų posėdėje Strasbūre. Ir noriu pasakyti, kad man ypač svarbus yra keli dalykai. Visų pirma, tai nėra dar esminis tekstas dėl e, to, koks kalbų režimas bus taikomas ateityje. Tik tai, e, kai bus priimtas sprendimas dėl vėlesnio pranešimo, e, re, kuris bus parengtas remiantis pasiūlymų, kurį, kurios lauksime iš komisijos. Tik tuomet tai bus galima nuspręsti ir tada nuspręsime, ar e, taikysime 4, 5 ar 25 kalbų sistemą. O šiandien svarstome tik pačią procedūrą. Tai yra, ar tos valstybės narės, kurios jos pageidavo pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą gali pradėti dirbti. E, susibūrusios draugė, net nežiūrinti tai, kad nėra vienbalsiško sprendimo. Pateikti pakeitimai išversti raštu visas kalbas. Viskas buvo užbaigta šį rytą. E, o teisės tarnybos konsultantai dar nepateikė savo uh, nuomonės. Žinau, kad ji bus parengta šiandien 5 valandą. Tuomet tas tekstas bus išdalintas ir visi galės susipažinti. Iki to, tą tekstą gausime iki rytojus balsavimo. Ir e, tikriausiai jūsų nenustebins tai, kad man buvo pranešta žodžiu, jog teisės tarnybos patarimas, rekomendacija yra tokia pati, kaip ir ta, kurią, komisijai ir tarybai pateikė jų teisės tarnybos atstovai. Kaip jau sakiau Strasbūre, mes čia iš esmės prašome plenarinėme posėdyje narių pritarti šiam procesui, kad galėtume jį užbaigti. Vienoje iš pranešimo dalių prašome, kreipiamės į komisiją pateikti pasiūlymą pagal pagilintą bendarbiavimo procedūrą tuo atveju, jeigu taryboje ne, tarybai nepavyktų dėl to susitarti. Kaip jūs sakiau, e, pagal sutartį reiki, yra numatyta, kad mes dalyvaujame, nes reikia teikti pritarimą, tačiau galime, ta procedūra gali, būti, gali prasidėti net ir tuo atveju, jeigu taryba nesusitarė dėl to klausimo. O tai ir vyksta. Pa, parlamento nuomonės buvo atsiklausta. Tačiau Belgija, savo, kuri pirmininkavo, visiškai nesureagavo į tai, bet nieko tragiško tame nėra. Ir jeigu nesakysime į šį klausimą, nieko neįvyks. Bet formaliai žiūrint, viską, kas, ką aš galiu padaryti, tik konstatuoti, kad viskas vyksta teisingai ir prie, prie nieko negalima prisikabinti. Gal dabar galime tęsti diskusijas turint omeny, kad plenarnėme posėdėje bus priminėjamas sprendimas ir kad Vengrija, kuri dabar pirmininkauja, nenorės griežtai laikytis numatyto darbų tvarkaraščio. Vengrijos tarybos pirmininkas atstovai informavo mane, kad prieš pat Strasbūro plenarinę sesiją jie kels pagilintos procedūros klausimą, pagilinto bedarbiavimo procedūros klausimą. Uh, Tai tiek galiu Jums pranešti tuo tarpu, kaip pranešimo autoris. Dabar suteikiu galimybę pasakyti kolegams. Prašau, ponė Lichtenberger. Dėkuoju, pirmininkė. Mano nuomonė dėl tos uh, sustiprintos procedūros per pastarąsias kelias dienas nepasikeitė. Aš uh, palaikau tą optimistišką požiūrį, kad e, tai užkrato plačiau nepaskleis, bus taikoma tik tai konkrečios politikos rytise ir tam tikros šalys galės toliau tęsti savo nuosavas patentų praktikas. Ko nors toliau siekti būtų nepaprastai sunku ypač e, jeigu tos sustiprintos procedūros paplistų plačiau. Aš pati turiu nedidelį verslą ir kartas nuo karto man tenka laikytis tam tikrų įstatymų. Ir jeigu aš esu kažkoje, kažkokioje kitoje šalyje, ar turiu laikytis, o jeigu ne, tai kokiu sulauksiu pasiekmių. Kitaip sakant, e, jeigu išliks ši procedūra, tai kai kas gali susilaukti kritikos. Antra vertus, tos sustiprintos procedūros e, bus atidžiai stebimos, nes Europa jas taikant tampa mažiau e, skaidri. Ir paaiškinti šią procedūrą nebus labai lengva. Dešimtmečiais tikėjomis, kad sukursime, kad turėsime Europos patentą, aš visada už jį pasisakiau, na, o dabar turime tą sustiprintą procedūrą, kuri man kelia šiokią tokią problemą. Aš tikiuosi, kad per ateinančius tris ar keturis metus mes neapsiribosime vien sustiprintomis procedūromis, nes jeigu tai bus, tai tiesiog viskas išliks tame pačiame lygyje, europinių lygių kaip dabar. Pirmininkas, na, tik noriu trumpai pasakyti, dauguma pakeitimų, mano manimu, yra gana racionalūs. Ačiū pirmininkė. Ir visų pirma dėkoju už galimybę šiandieną padiskutuoti apie tai po pereitos savaitės matome įvykus įvairių naujovių, vėl pasikartoja pristatymai ir taip toliau. Ir nepaisant nuo to, kaip rytoj vyks balsavimas, e, e, tas dalykas turi nekokį skonį. E, kaip ponė Lichtenberger sakė, iš tikrųjų daugybė yra abejonių dėl tos sustiprintos procedūros. mums tai vis dar asocijuojasi su tam tikru nesaugumu ir tokiu pojūčiu, kad taryba ne viską padarė ieškodama spaudimo pagal 20 sutarties straipsnį. Turiu pasakyti, kad procedūroje buvo trūkumų. Na, o mūsų komiteto pirmininkas visada bandė bendradarbiauti, e, bandė ieškoti sprendimų toms problemams, kurios iškilo. Mes gerai su juo bendradarbiavome, tai sveikiname. E, bet turėjome problemų su pakeitimais, e, kurie nebuvo išversti visas kalbas, bent jau ispanų nebuvo išversti. Bet e, juk, kai kalbame apie tokius svarbius dalykus, tai žinoma, ne vien tik ispanų piliečiams, bet ir visiems kitiems norisi matyti tą tekstą savo kalbomis. Na, o to dar iki šiandien dienos nebuvo. Antra vertus, e, nesulaukime dar ir teisės tai, e, tarnybos nuomonės, kuri regis tuoj pasirodys, bet mums bus e, suteikta tik tai kelias valandas susipažinti su ja, o rytoj jau reikės balsuoti bet to dar reikės pasižiūrėti. Taigi, šalia pakeitimų reikės dar e, peržiūrėti ir teisės tarnybos nuomonę. Taigi, yra labai tokio neiškumo ir netikrumo visoje šitoje procedūroje ir tai man uh, nelabai priimtina. Uh, ir uh, regis, kad skirtingai nuo pereitos savaitės, kai uh, komiteto pirmininkas ir kai kurie galvoja, kad jie dabar jau ketina laimėti mūšį. Ta nuomonė nepasitvirtins, taip nėra, yra kitų nuomonių. Aš e, fanatiškai pasisakau už vidaus rinką, už jos plėtrą, sakau tai viešai, remiu tai, ką daro komisaras Barnie šioje srityje bet nematau prasmės paslaptingai taryboje keisti esminės taisyklės, tame tarpe ir čia, kai viskas taiga pasikeičia. Aš suprantu, kad kai kurie kolegos nori tą reikalą užbaigti, nes e, tiek ilgai a, e, jį svarstome, mes suprantame ir visi sutinkame, kad bendrijų patentas yra esmingai svarbus dalykas. Ir čia manęs nereikėtų neteisingai suprasti. Akivaizdu, kad mes norime europinio patento ir remiame komisaro Barnie ir kitų veiksmus to siekiant. Tačiau mes įsitraukėme į mūšį, kuris ateityje atneš aukų ir tikrai neprisidės prie to, ką mes bandome sukurti. Deja, e, esame įtraukiami į diskusijas, kurios galėjo būti geriau parengtos, kuriuose galėjo būti daugiau sutarimo, kur dalykai staiga iš dangaus nekristų. Niekas e, neabejoja, kad aš kaip e, parlamentaras iš Ispanijos remsiu bet kurias galimybės ateityje gerinti, tobulinti vidaus rinką. Bet tai, kaip mes tai bandome padaryti, sustiprinto bendradarbiavimo būdų, pasiremdami Lisabonos sutartimi, palieka mums negerą skonį. Aš labai abejoju, ar 131-326 straipsniai atitinka sutarties nuostatas ir man dar reikia labai gerai pasižiūrėti, ar e, mano vyriausybė ar kitos vyriausybės ateityje dėl to nesumanys kreiptis į teismą. Mes turime prisimti atsakomybę dėl ateities diskusijų šiuo klausimu, dėl tokių dalykų kaip e, kalbų režimas, dėl kriterijų taikymo, dėl, dėl, dėl paprastumo kriterijaus ir dėl kitų susijusių kriterijų taikymo, kad e, turėtume veiksmingesnę ES. E, bet juk e, galėtume sakyti, kad viską galėtume daryti angliškai ir taip ir bus. Bet čia turime būti atsargus. Kažkas, žinoma, sakys, kažkas laimi, kažkas pralaimi. Ne, taip nėra. Ne vienas nelaimi. Mes turime dalintis atsakomybę visiems, visi kartu ir ateityje, kai e, aptarinėsime reglamentus, turėtume imtis e, daug atsakingesnio požiūrio e, nemanau, kad turime remtis tokiais dalykais kaip vertimais, kurie padaromi per 12 valandų ar reglamentai, kurie atsiranda per 4 savaitės. Netikiu stebuklais. Manau, kad ateityje turime būti labai atidus ir stebėti, kas šitoje srityje vyksta. Drauge su savo kolegomis ateityje, žinoma, mes busime konstruktyvesni e, pasiremdami tuo, kas mus suartina. Taip, Europos patentas yra svarbus dalykas, ypatingai krizės akivaizdoje mums to reikia. Ir mes turime pasinaudoti Lisabonos e, sutartim mums sutenktomis priemonėmis. Dėkui, pirmininkė. Aš e, manau ir tikiuosi, kad pirmininkė jūs mane suprasite. Aš jaučiu, kad mano teisės kaip Europos parlamento nario yra labai užsipuldinėjamos, pažeidinėjamos, labai e, žiauriai. Mano pareiga yra atstovauti rinkėjams. Bet e, tai taip pat bando, tą taip pat bandoma suvaržyti. Pone Lichtenberger, a, kalbėjo anksčiau, kad staiga pamatome, jog bendradarbiaujama pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. E, ponas Lopesas studijos taip pat teisingai pastebėjo, kad tai yra priemonė, kad e, būtume lankstesni ir greičiau susitartume, pasiektume konsensusą Europos Sąjungoje. O staiga e, mus nustebina pasiūlyta procedūra, greitis, vertimas ir įvairūs procedūriniai dalykai, kurie susijęs su šiuo klausimu. Jau Strasbūre apie tai kalbėjome. Būtent procedūros klausimas yra svarbus. Teisės ekspertams tai tampa labai rimta problema. Tai yra vienas iš didžiausių problemų. Sustiprinto bendradarbiavimo reikalavimų nesilaikoma, niekas neįrodė, koks bus to poveikis niekas neįrodė, kad tai jau riba sustiprinto bendradarbiavimo. Kaip Lopesas Turijos sakė, taip pat teisingai sakė, vienas iš pasiūlymų tai yra, kuris e, nebuvo nagrinėjamas taryboje. Viena kalba, kalbam apie vieną kalbą, bet tai yra pinklės, mus apgaudinėja, e, reikia bandyti bent tris kalbas užsitikrinti Ir nežinau, kaip dėl tos vienos kalbos, ar tai e, rūpi tik tai smulkiesiems pramonininkams, smulkioms įmonėms. Ispanijoje XIX amžiuje e, žmonėms buvo pasakyta, nusiraminkite, bet dabar mūsų teisės tikrai yra pažeidinėjamos ir mes turime apginti savo rinkėjus ir jų interesus. Nežinau, pirmininkė, ar būtų įmanoma tai pakoreguoti, jo atrodo viskas prasidėjo, prasidėjo procedūra, rytoj dėl jos balsuosime ir sakoma, kad negalėsime pateikti plenarniai sesijai pakeitimų. turėtume turėti galimybę tą padaryti, turime, kad mūsų teisės būtų gerbimas, turime teisę pasižiūrėti į turinį ir pateikti pakeitimus. Ir reikia pažiūrėti, ar tai atitinka sustiprinto bendradarbiavimo nuostatas. Turime būti budrus. Mes esame Europos žmonių atstovai. Tai jeigu mes negalime to patikrinti, tai ką mes čia iš vis veikiame, negalime visko paprasčiausiai praryti, kas mums įmetama į burną. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ponas Baldesar. Ras. Ačiū. Man atrodo svarbu, kad mes diskusijoje toliau dirbtume taip, kaip jūs pasiūlyte savo žanginėse pastabose. Reikia aptarti pagilinto, sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą Europos patento svarstymų kontekste. Remdamasis darbu šiame komitete, manau, kad Europa turėtų sudaryti augimo galimybę valstybėms narėms. Mums reikia gebėjimų e, įveikti kliūtis, neveiksnumą valstybių narių priešinimasi, nes, pavyzdžiui, taip yra su vėluojančių mokėjimų direktyva. Kai kurios valstybės laikosi būtent tokios, yra būtent tokioje pozicijoje, kurioje yra dėl to, kad joms pavyko paspartinti tai, ką pra, pradėti dirbti sparčiau. Yra ir kitų atvejų, uh, apie kuriuos kalbant reikės svarstyti sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą. Ir tų, tais atvejais valstybių narių pozicijos buvo pagristos dėl to, kad jos norėjo dirbti taip, kaip yra įpratę. Ir todėl buvo būtina e, pa, sukurti tokį Europos avangardą ir parengti naujas taisyklės kai kuriems sektoriams. Kalbant apie šios priemonės taikymą šiandien, mane labiausiai stebina tai, kas buvo pasakyta apie vidaus rinką. Kiek pamenu, mes pirmą kartą kalbame apie sustiprinto bendradarbiavimo procedūros galima būtent tokį poveikį ir pasigirdo būkštavi, būkštavimo balsų, kad mes viską pernelik paspartinsime ypač verslui ir kad, taip, kad kita vertus bus sukurta Mm, palanki situacija Europos verslui, kurios, kuria dabar jis negali džiaugtis. Tačiau jeigu vienos valstybės taikys tą priemonę, kitos ne, kažin kaip tai atsilieps vidaus rinkai. Man atrodė, kad ši procedūra yra visiškai paprasta nes Europos parlamentas joje dalyvauja ne visais atvejais ir jam tiesiog suteikiama galimybė pritarti sprendimui, kuris jau buvo priimtas. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų turėti galimybę svarstyti tokius atvejus, tokius klausimus ir sukurti kitokio proceso precedentą. Ir kai mes tai, taip elgiamės, mes ir sukūrėme precedentą. Čia kalbame ne apie tai, kad reikėtų pasivyti kažkur, dėl, nes e, vėluojame, pavyzdžiui, dėl istorinių ar kažkokių su religija susijusių aplinkybių. Iš tikrųjų, taip visiškai nėra, kaip daugelis valstybių narių ir pripažįsta. Taikome tokį bendradarbiavimą, nes jis prieštarauja kai kurių valstybių narių mąstymui. Ir mes svarstame, kaip pasinaudoti šią priemonę. Ateityje m, mm, gali būti, kad jo, ją pasitelksime vis dažniau ir dažniau. Ir kad jos griepsimės e, svarstant svarbius klausimus. Ir tai gali būti susijęs su įvairiausiais istoriniais faktais kalbant apie konkrečias valstybės narės. Aš tikiuosi, kad parlamentas išlaikys tokį požiūrį, netgi atsižvelgiant į reglamentą dėl jurisdikcijos ir kitų klausimų. Parlamentui reikalinga laisvė spręsti tokias situacijas. Ne tik dėl to, kad kai kurios valstybės narės palaikė šią tarybos ir komisijos rezoliuciją, bet todėl, kad mums e, reikalinga galimybė pakeisti požiūrį. Žinau, kad kalbant apie patentų kalbų režimą, tai bus įmanoma. Mes inicijuojame atvirą diskusiją ir parlamentas pasiūlys patį geriausią sprendimą mūsų rinkoms. Dėkuoju, Pone Vikstrem. Ačiū, pirmininkė. Šiandieną čia mes bandome priversti valstybės narės glaudžiau bendradarbiauti, intensyviau bendradarbiauti, būtent tai turėtų reikšti sustiprintas bendradarbiavimas. Tai yra susiję su viešomis įstaigomis, kurios turėtų dirbti drauge. Kaip ir ponas Baldasari, norėčiau priminti, kad šis dalykas vyksta antrą kartą. Tikriau sakant, antrą kartą mes apie tai kalbame. Pastarai kartą mes e, kalbėjome apie tai, šnekėdami apie skirybas. Mano šalis e, Švedija nusprendė e, laikytis tam tikros pozicijos taryboje. Na ir jeigu paaiškėja, kad vienos šalies pozicija reiškia tai, kad nieko neįvyksta, ir jeigu kažkas pasirenka laisvanorišką bendradarbiavimą, aš neturiu nieko prieš. Bet tada turime klausti štai kokį klausimą. Mes kaip Europos parlamento nariai ir e, kaip žmonės e, neturėtume bandyti stabdyti kitus, e, ką nors darant, jeigu jie taip nori. Galbūt nutarė dirbti drauge glaudžiau ateityje. Aš nenorėčiau kad mano kolegos stengtųsi būtent taip elgtis. Žinoma, aš suprantu tą požiūrį, pagal kurį e, mes sukursime kažkokią priemonę, su kuria paskui turėsime gyventi. Nepaisant to, mūsų kasdienėme darbe Visada galime dirbti drauge, net jeigu kartais e, ir iškyla tam tikrų sunkumų. Esu dėkinga mūsų pirmininkui už pateiktą šios temos pristatymą ir manau, kad e, galime sakyti, kad e, privalome turėti galvoje to sustiprinto bendradarbiavimo reikalavimus. Rytoj apie tai kalbėsime vėl ryto, e, vėl ir žinoma visi ateityje galės remtis sustiprintų bendradarbiavimu. Pirmininkas e, neužilgo pristatysiu Vengrijos e, vicepremjerą, bet pirmiausia, ponas Rapkai dar pasisakys. Dėkoju. Pirmininkė, ponės ir ponai, suprantu, kad diskusija labai e, jautri. Taip ir turėtų e, būti, tačiau neturėtume būti pernelyg emocingi. vis tik ko neturėtų būti, tai būti absoliučiai e, e, netikėtai užkluptiems. E, e Europos e, patentas egzistuoja nuo 1967 metų. Komisija savo pasiūlymus pateikė dar 2000-aisiais. Ir e, tuo metu Europos parlamentas e, be jokios problemos parengė e, savo nuomonę. Panas Lėnė, mūsų pirmininkas, nekarta paaiškino, kad e, Europos parlamente čia nevyksta nieko naujo. Ir net ir pastarojoje konkurencingumo taryboje e, ta tema nebuvo kažkokia netikėta. E, ji diskutuota jau du metus, e, pirmininkaujant dar Prancūzijai netgi. Taryba gal ir neparengė bendros pozicijas, bet šį tą vis tik nuveikė, nors teisiškai nieks ir nežinojo, kas tai yra. Labai gerai prisimenu, kas tada nutiko, nes ir tada buvau komiteto nariu. Po to mes turėjome e, diskutuoti apie tai su pirmininkaujančia Ispanija ir diskusijos tęsiasi nuo pat tol. Negalime pasakyti, kad e, dėl šių dalykų taryboje nebuvo diskutuojama kad e, jie ne, ne, nekalbėjo apie vienos kalbos režimą ar dar kažką. Turiu tarybos dokumentus, turiu dokumentų kopijas iš tarybos. Taigi čia iš tikrųjų visiškai nieko naujo, bet taip visada yra buvę. Antra. Mums reikia diskusijos, ar kalbame apie gerą priemonę ar ne. Bet jos nesusiaurinkime tik iki vienos srities. Praeitie aptarnėjome ją plačiau, kai šnekėjome apie Lisabonos sutartį. Aptarnėjome e, tą priemonę kalbėdami apie konstituciją su Lisabonas sutartimi ir aš pamenu, kas e, tuomet rengė pranešimą Elmaras Brokas ir, ir, ir e, kitas parlamentaras, kurio aš nepamenu, bet e, aišku, kad tą temą mes diskutavome. Nesame čia vien tik tam, kad vis fiksuotume tai, ką kas kada pasakė. Ir e, mes e, turime pasakyti taip ar ne, sustiprintam bendradarbiavimui e, šitoje srityje. Ir jeigu nu, balsuosime taip, kaip siūlo pranešėjas, tada prasidės procedūra ir tada, žinoma, įgysime bendro sprendimo galės dėl materialiosios teisės patentų srityje. Ir e, mes visada turime suvokti, kokia yra mūsų jurisdikcija ir tai pasakytina apie visus mus 27. Taigi ne vien klausimas kyla, ar bus sustiprintas bendradarbiavimas ar ne. E, yra dar klausimas apie tai, kaip tai bus klasifikuota e, sutartyje. E, ir dėl kalbos režimo reikės vienbalsiškumo. Jeigu būtume turėję daugumos procedūras, tai nebūtų mums reikėję dėl to apskritai diskutuoti, uh, E, tas dalykas būtų labai lengvai nuspręstas e, daugumos balsavimu. Aš suprantu, koks buvo mūsų atvirties taškas ir sutinku su tuo, ką sako kolega iš Ispanijos. Mums reikia išsiaiškinti, apie ką diskutuoja atskirus atskiros valstybės narės. Kas kalbama, pavyzdžiui, apie e, Europos sutarčių įstatymą įvairiuose valstybėse narėse. Pone Volis rengė pranešimą šio klausimu. Pavyzdžiui, Vokietijoje visos frakcijos sako, kad jiems nereikia europinio įstatymo sutarčių teisės rytyje. Na ir paskutinis dalykas. Kas galėtų man atsakyti, o kokios yra prieinamos alternatyvos, jeigu plenarinėme posėdėje vasario mėnesį tas reikalas e, nepraeis, tai ar dėl to apsispręsime kovą, ar vasarą, ar gal dar vėliau. Žinome, ką tai reiškia. Ir tai atsispindi pakeitimuose. Aš e, klausiau pirmininko apie tai ir jis atsakė, kad Europos teisingumo teismas yra pareiškęs ir tą, ir tą, ir tą. O kalbant apie konkrečius straipsnius, jeigu jūs pirmajame sakote už, o antrajame prieš, tai negali būti kalbos, kad jūs galėsite kažką pakeisti konstatuojamoje dalyje ar kažkokiuose prieduose. Esmė yra, ar jūs už ar prieš, o laiko mes neturime per nelik daug. Ponas Peronis, ačiū pirmininkė. Sutartis numato sustiprintą bendradarbiavimą ir niekas neturėtų stebėtis, kad valstybių grupė nusprendžia pasinaudoti tokią procedūrą. Tačiau sutartis taip pat sako, kad toks bendradarbiavimas turi būti patvirtintas parlamento. Taigi mes neturėtume stebėtis, kad ir jeigu norime, kad reikia pasakyti savo nuomonę, pasakyti taip arba ne. E, sutartis gali pasakyti, galima konsultuoti su parlamentu, o ne laukti jo pritarimo. Taigi mes e, turime dalyvauti šiuo atveju šiame procese. Mes galime turėti įvairias nuomonės šiuo klausimu. O dėl e, kitų dalykų trūksta laiko, tai aš pasakysiu, kad visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Baltazarė. Dėkuoju. Rytoj balsuosime dėl šio klausimo. Turėsite galimybę susipažinti su teisininkų išvada šią pavakarę, neturime daugiau laiko bet turime laikytis gruodžio mėnesį parlamento priimto sprendimo. Tai yra sprendimas priimtas per plenarinę sesiją ir mes turime laikytis atitinkamos procedūros. Tai nėra idealu, bet turime dirbti taip. O dabar norėčiau pasveikinti e, Vengrijos ministro pirmininko pavaduotoją, pona Navrasičių. Jisai yra atsakingas už teisingumo reikalus. Taip pat pas mus lankosi Zoltanas Čefalvani, kuris yra ekonomikos ministerijos atstovas. Jie mums pakalbės apie sėtis, kurios yra susijusios su mūsų darbu. Civilinė baudžiamąją teisę, Briuselis vienas intelektinė nuosavybė, elektroninis teisingumas, teisininko apmokymas, sutarčių teisė. Ekonomikos ministras atsakingas už privačias bendrovės, e, bendrijų teisę, rinkos reguliavimą E, smulkio verslo aktą, sutarčių teisę. Taigi, kai pateiksite klausimus, turite daugmaž įsivaizduoti, kam kurį klausimą skirti. O dabar norėčiau paprašyti ministro pirmininko pavaduotojo pristatyti mums Vengrijos planus, po to seks diskusija. E, labai ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Norėčiau keletą žodžių pradžioje pasakyti dėl mūsų pirmininkavimo prioritetų per ateinantį pusmetį. Kalbėsiu trumpai, kad daugiau liktų laiko klausimams. Jūsų komiteto atstovai lankėsi pas mus pernai gruodį Mums buvo labai malonu su jumis susitikti, pasikeisti nuomonėmis apie mūsų prioritetus dar pernai. Aišku, tada dar tik rengėmės pirmininkauti. Norėčiau trumpai Jums pristatyti naujausią informaciją ir paminėsiu tris svarbiausius dalykus. Jau praėjo beveik mėnuo mūsų pirmininkavimo ir mes aiškiai kalbame apie savo prioritetus. Pirmiausia, norime užtikrinti tokią ES, kuri būtų arti piliečių. Tai reiškia daug dalykų. Pirmiausia, pagrindinės teisės, reikia taip pat pasižiūrėti, kaip atstovaujama piliečių teisėms, kaip jos jų laikomasi ir kaip e, jos atsispindi ES lygmenių priiminėjant sprendimus. Ir e, kitas dalykas yra ES pilietybė. Mes dirbame šioje srityje, turime ataskaitą dėl sąjungos pilietybės. Taryba daug dėmesio skiria pagrindinių teisių dalykams. E, prisijungimas prie pagrindinių teisių konvencijos. Tikimės, kad mūsų pirmininkant e, šį procesą prisijungimo baigsime. Antra svarbi mums sritis yra susijusi su uh, Europos piliečiams dalykais. Mes ieškome teisinių sprendimų problemams, su kuriomis piliečiai susituria, susituria kasdien. Norime e, sukurti Europoje papildomą vertę piliečių kasdieniam gyvenimui. E, nagrinėsime baudžiamosios teisės klausimus, e, pagalbą nukentėjusiesiems, ieškosime būdų ieškosime vairių teisinių sprendimų, e, kylant problemams dėl santokų tarp e, skirtingų šalių piliečių, civilinės teisės aspektų susijusių su santokomis, taip pat paveldėjimų e, klausimus nagrinėsime. E, kitas, kiti klausimai, Bruselis vienas. Kalbame apie civilinę teisę, e, nuosprendžius komersinėse e, bylose ir jų pripažinimą tarpusavio. Paveldėjimų teisė. Tai netoks techniškas dalykas. Pirmiausia, reikia nustatyti prioritetus ir galvoti, kaip įgyvendinti mūsų tikslus. Mes turėsime užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp Europos institucijų dirbdami. Daug dėmesio skirsime bendradarbiavimui tarp tarybos ir parlamento, kaip galima glaudžiau ateityje su jumis dirbsime. Diskusijos dėl Europos patento, kurios ką tik vyko, rodo, kad mums reikia dirbti sparčiau ir siekti greičiau rezultato, o geriausiai tą padaryti būtų dirbant kartu. Turime visi žengti tą pačią kryptimį. Tai tik tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar galiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Vicepremjera, dėkoju už jūsų pateiktą pristatymą. Tas pristatymas buvo trumpokas, bet e, labai turiningas. Jūs minėjote dalykus, kurie yra labai svarbus mums Europos parlamente. Mes norėtumėme supaprastinti mūsų piliečių gyvenime ir visi žino, kad kuomet kalba teisininkai, paprasti žmonės nieko nesupranta, apie ką kalbama. O parlament, tai, kas vyksta parlamente, parlamento darbas atskleidžia kitokį teisinio darbo pobūdį. Tai yra, kad mes stengiamės e, imtis klausimų, kurie yra svarbu žmonėms kasdienėme gyvenime. Norėčiau paprašyti jūsų pristatyti darbų tvarkaraštį, dirbant dėl Bruselis vienas reglamento. Žinome, kad ruošiamas šį reglamentą peržiūrėti ir mes jau tikimės, iš, laukime iš komisijos pirmin, pirminio projekto pasiūlymo, lauksiu. E, Vengrijos nuomonės apie tai. Taip pat norėčiau užduoti klausimą apie Europos sandorių teisę. Ar šis klausimas bus įtrauktas į kitą uh, į, į netrukus įvyksiantį neoficialų vadovų posėdį. Tai, mum, tai mums būtų aktualu, nes mes šį klausimą kaip tik svarstome. E, Pratesiu kolegos ką tik užduotą klausimą mūsų domina paveldėjimo klausimai. Jeigu pavyktų supaprastinti tos ryties teisės aktus, tai palengvintumėm gyvenimą daugeliu piliečių, nes šiuo metu situacija yra gana sudėtinga. Visos valstybės narės turės galimybę išlaikyti dabar galiojančius įstatymus, bet reikės imtis priemonių. Mums reikia rasti įgyvendinamą sprendimą. Žinau, kad vyko konfidencialios diskusijos, darybos tarp parlamento ir tarybos, bet tikrai reikia ieškoti kompromiso, kuris būtų protingai pagristas. Ir ar jūs manote, kad Vengrijai pirmininkaujant yra šansų, jog bus pasiekta kažkokia pažanga, galbūt pasiektas neoficialus susitarimas? Uh, ir pasiūlytas e, politinis sprendimas dėl trijų svarbiausių aspektų. Turiu omeny labai techninio pobūdžio, tikrai techninio pobūdžio klausimus. Prezidentė. Ponas Baldesari. Nei kontenciozi di kara. Ačiū. Pirmininkė. Ministrė, tarp valstybiniais klausimais, kalbant apie vidaus rinką, alternatyvi ginčių sprendimo procedūra, tarpininkavimas yra labai patrauklus sprendimas. Ar veng, kaip Vengrija rengėsi užtikrinti, kad būtų tai, įgyven, perkelti ir įgyvendinti tarpininkavimo teisės aktai valstybių narių įstatymuose? Tuomet suteikėme ministrui galimybę atsakyti šios klausimus.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 jūsų minėtas pasiūlymas turėtų pasirodyti vasario mėnesį. Komisija pateikė pasiūlymą gruodžio mėnesį, o vasario mėnesį jis turėtų būti paskelbtas mūsų žiniomis. Ten turėtų būti aptarta nemažai opių klausimų ir po to turėtų vykti aktyvios diskusijos, kad pasiektume didžiausios įmanomos pažangos. Mūsų ketinimai, mes ket, ketiname Birželio mėnesį surenkti orientacinės diskusijas, nes tuomet bus paskutinis posėdis pirmininkaujant Vengrijai. Ir jei mums pavyks, tai mes paspartinsime, mes tikrai paspartinsime šio klausimo svarstymą. Nuomonės keičiasi, situa situacija taip pat keičiasi ir mes tikimės, kad mums taip ir pavyks dirbti sandorių teisė. 2009 m. spalio mėnesį. Sutarčių teisė. 2009 e, spalio mėnesį komisija paskelbė pasiūlymą. Nesako kalbėtojas dėl Europos sutarčių teisės. Mes dar laukiame komisijos pasiūlymo tuo klausimu. Jis turėtų pasirodyti šių metų rudenį mes laikėmės įsipareigojimų duotų komisijai ir dabar viskas yra komisijos rankose. Įsipareigojama 2011 metais šį klausimą įtraukti į darbinių pietų darbo atvarkę. Paveldėjimų teisė. Pono Lechnero klausimas. Ar tai galėtų tapti politinio susitarimo. Ar dėl to galima tikėtis politinio susitarimo? Praėjusią savaitę kalbėjome apie e, paveldėjimų teisę. Tas klausimas buvo darbo atvarkėje. Ir norėtumėme e, e, sužinoti valstybių narių nuomonės, ko, kaip jos įsivaizduoja tolesnę pažangą šiuo klausimu. Buvo tas klausimas svarstytas neoficialiuose tarybos posėdžiuose ir, kaip tikriausiai žinote, dabar egzistuoja išsiskiriančių nuomonių tuo klausimu. Bet norėtume, kad dialogas būtų palaikomas, nes manome, kad tai veiksmingiausias būdas siekti pažangos. Kuo dažniau tas klausimas bus svarstomas, tuo daugiau šansų, kad e, suartinsime žmonės valstybėse narėse egzistuoja labai skirtingos teisinės sistemos šioje srityje ir sunku rasti bendrų taškų, kurių pagrindų būtų galima padaryti tikros pažangos ir su, priartinti skirtingus įstatymus. Bet tikiuosi, kad mums laipsniškai pavyks eiti priekin ir pasiekti pažangos. Tikiuosi, kad tai netrodo pernelyg plataus užmojo tikslas. Ir jeigu mums pavyks susitarti bent dėl kai kurių e, klausimų iki mūsų pirmininkavimo pabaigos, mes ir tuo būtume patenkinti. Toliau taikinimo procedūra. Tarpininkavimo procedūra. Šio klausimu vėlgi laukiame pasiūlymo iš komisijos. Taryba gana atvirai žiūri šį klausimą. Ir kai tik tai komisija pateiks savo pasiūlymą, e, ketiname jį nagrinėti ir aiškintis, kaip eiti priekin, bet neturime informacijos apie tai dar. Pirmininkas, ar dar yra klausimų koministrui? Ne, tuomet dėkojame. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų posėdį ir už įvykusias diskusijas. Norėčiau palinkėti Jums visokiojo paskloties ir pamatyti jūs vėl už poros mėnesių, kad galėtume aptarti, ką draugė mums pavyko nuveikti. Dabar greitai pasikeisime vietomis ir perėsime prie kito ministro klausimų. Ich sagte gerade, das ist wie im Eishockey, jetzt kommt der zweite Sturm. Ja. <laughs> Na, dabar dar vienas pasisakymas, vėl e, dar kartą nuoširdžiausiai jūs sveikinu, esu jau jūs pristatęs, tad e, aš ir pasiūlysiu jums pasisakyti, pasakyti, kokie yra jūsų išsikelti tikslai. Dėkoju pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai, prieš pradėdamas smulkiau kalbėti apie e, konkrečias temas, e, aš truputį plačiau norėčiau paaiškinti, ko mes siekiame įvairiuose srityse. Finansų krizė iškelia daug klausimų ir dabar laikas į juos atsakyti. Kai, kai kurie iš jų labai aiškus. Uh, E, kad reikia artimiau bendradarbiauti fiskalinėje ir ekonomikos rytyse, susidūrus su fiskalinė ir ekonomikos krize. Kiti klausimai nėra tokie akivaizdus. Aš todėl e, susitelsiu ties trim e, sėtimis. Tuo pat metu, kai kalbame apie fiskalinį stabilumą ir ekonomikos augimą, turime neužmiršti mūsų konkurencingumo didinimo. Be to, be didesnio augimo negalime išspręsti išdo disbalanso problemos. Antra, yra vis daugiau ir daugiau ženklų, kad atsiranda naujų augimo šaltinių. Inovacija, ir teisingas e, elgimasis su mūsų gamtos ir žmogaus ištekliais e, įkvėps naują gyvenimą mūsų verslui. Trečia, mes turime neužmiršti, kad atsigavimas ir augimas turėtų būti tvarūs ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo, nes e, augimas be naujų darbo vietų džiaugsmo neatneš. Iš krizės esame šio bei to pasimokę, bet apibendrinant galima pasakyti taip, kad ekonomikos problemas kyla ne iš ekonomikos. Jų šaknys nueina į ekonomiką ir žmogaus prigimtį. Ir todėl reikia ieškoti ir politikos, ir politikos taikymo atsako į tas problemas. Svarbiausia, turime sugebėti matyti ir mišką, ir atskirus medžius tuo pat metu. Mes turime matyti bendrą vaizdą žiūrėdami iš viršaus ir smulkmeną žiūrėdami iš apačios į viršų. Kalbėdami apie strategiją 2020, Turime pripažinti, kad ji yra tikslesnė, labiau visą apimanti negu kad Lisabono strategija. Joje kalbama apie stipresnę valdyseną ir apie aiškesnės perspektyvas tiek valstybių, tiek Europos lygmenių. Žiūrėdami į atskiras detalės, matome, kad atsiranda europinis semestras kaip ex ante matmuo, priežiūros srityje. E, ekonomikos ministrų taryba drauge su kitomis formacijomis tęs savo diskusijas e, atsižvelgdami į e, kiekvienų metų rezultatus ir iškeldami naujas iniciatyvas, tokias kaip inovacijų sąjunga ir atnaujinta pramoninė politiką. Kiekvienoje tarybos formacijoje mes matome pokyčių. O Europos piliečiai ir verslas tikisi iš mūsų, kad mes atrasime naujus sprendimus, kurie leis susidoroti su pastaraisiais iššūkiais. Kalbant apie konkurencing, e, konkurencingumo tarybą, aš noriu pasakyti apie tai, ko mes ketiname pasiekti siekdami Europos atsigavimo. Mano pirmoji gairė paprasta. Tegul verslas nebus toksai brangus, e, nepareikalaus tiek daug kaštų visoje Europos Sąjungoje. Tai labai svarbu išeinant iš krizės, kuriant daujas darbo vietas ir užtikrinant augimą. Mums reikia pašalinti suvaržymus. Kalbant apie verslą, mums būtin, būtina padėti verslui susigaudyti reguliavimo labirinte, taip pat sumažinti ir e, sandorių kaštus. Mes turime taupai elgtis su ištekliais, veikti veiksmingai. Reikia visada klausti savęs, ar mūsų veiksmai padeda verslui kurti pridėtinę vertę. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime atsakyti į šį klausimą taip. Tokie dalykai kaip e, vieningas e, nusavybės dokumentas sudarys e, geresnę progą keistis idėjomis. Europinės įmonės apibrėžimas taip pat leis lengviau įveikti administracinius biurokratinius barjerus. Jeigu mes tų barjerų nepašalinsime, negalėsime pasinaudoti vieningos rinkos potencialumu, nesugebėsime pašalinti jos fragmentacijos. Taigi, turime sustaroti su rinkos fragmentacija, iškraipimais ir mobilumo nebuvimu. Mes taip pat žinome, kad darbo pasidalymas priklauso nuo rinkos masto. Taigi mes e, vieningos rinkos ir darbo pasidarimo e, rezultatus e, galėsime panaudoti maksimaliai tik tada, kada susidarosime su rinkos fragmentacija. Ji trukdo verslui pasinaudoti masto ekonomikos privalumais, sukelia kainas vartotojams ir taip toliau. Kitaip sakant, rinkos fragmentacija sumažina ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų kūrimo potencialą. Todėl ekonomikos politikos forma, formuotojai visada turi klausti savęs, ar jų veiksmai padeda verslui kovoti su rinkos fragmentacija. Yra ir kitų klausimų, kuriuos turėtume atsakyti taip. Ir čia norėčiau paminėti vieną problemą. Rinkos skaidrumo ir palyginamumo didinimas prisidės prie rinkos geresnio veikimo. Teorija turėtų būti įgyvendinama praktikoje. Ir aš paminėsiu čia keletą temų. Profesorius Mario Monti savo pranešime akcentavo tai, kad e, viena iš trūkstamų grandžių vieningoje rinkoje yra nesugebėjimas susitarti dėl europinio patento. Būtina pasinaudoti dabartinę progą ir šį reikalą išspręsti, nes prarastas laikas nebegali būti atrastas vėl. Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, yra taip pat pasakiusi, kad mūsų klėstėjimas Europoje išliks tik tada, jeigu išliksime novatoriškiausių regionų pasaulyje. Be vieningos patentų sistemos mes to ambicingo tikslo nepasieksime. Patentų sistema turėtų padėti mums e, Europoje būti konkurencingiausiems. Paminėsiu keletą skaičių, kad pademonstruočiau, ką tai reiškia. Junktinėse valstijose e, vidutiniškai patentas kainuoja 2000 eurų. Na, o jeigu pažiūrėsime į Europą, 18 šalių, tai vidurkis bus 18 tūkstančių. Ir jeigu glaudžiau bendradarbiausime, galime sumažinti vidutinę patento kainą iki 6200. Jeigu pamatysite, ką tai reiškia visam ūkiui, tai pamatysite, kad kiekvienais metais mūsų e, bendrovės galėtų sutaupyti 708 708 e, e, milijonus eurų. Taigi, mes e, stengsimės kuo sparčiau ieškoti sutarimo dėl europinio vieningo patento. Tas galutinis sprendimas turėtų būti priimtas kuo greičiau. Na, O sustiprintas e, bendradarbiavimas regis yra vienintelis sprendimas baigiant šį teisėkuros procesą. Tuo pat metu mes e, kreipėmės į parlamentą taikyti supaprastintą procedūrą, kad jis pritartų tarybos pasiūlymui dėl sustiprinto bendradarbiavimo kovo pradžioje. Po to mes turime pradėti dirbti, remdamiesi komisijos pasiūlymų dėl reglamento, reglamentuojančio Europos patentą bendradarbiaujant su Europos Sąjungos institucijomis. Kitas žingsnis yra susijęs su Europos privačios bendrovės apibrėžimu. Šis e, naujas teisinis vienetas. Nepaisant to, ar verslas bus įsikūręs vienoje ar kitoje valstybėje narėje, nustatys vieno, vienodas sąlygas. Mes raginame, kad e, diskutuojant dėl to reikalo diskusijos neišsiplėstų plačiau negu kad e, trys problemos - tai yra būstinė, kapitalo reikalavimai ir e, darbuotojų dalyvavimas. JAV prezidentas e, Didžiosios depresijos metu vieną kartą kalbėjo apie konkurencingumą. Mes sutarėme, kad konkurencingumas e, yra būtinas užtikrinant vartotojams pasirinkimą. Mes turime skirti Junktinių valstijų ir ES situaciją. Mūsų tikslai išlaikyti vieningą rinką be bereikalingos administracinės naštos ir užtikrinti vartotojų teisės gali būti suderinti ir yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Todėl pirmininkaujanti Vengrija mano, kad po pusantrų metų dėrybų atėjo laikas susitarti dėl vartotojų teisės, teisų direktyvos. Mūsų ambicinga užduotis yra pasiekti, kad tarp tarybos ir Europos parlamento būtų susitarta per pirmą svarstymą. Mes dirbsime su IMKO ir JūRI komitetais ir sieksime, kad pirmojo svarstymo dėrybos vyktų pagal atitinkamą darbų grafiką. Mes lauksime pragmatiškų sprendimų, e, kurie remtųsi minimaliu harmonizavimu ir derinimu. Panas ir ponai, šiandien Europai iškylo dideli iššūkiai, kurie pareikalaus iš mūsų visų didžiulių pastangų. Nėra didesnės ambicijos, kaip užtikrinti, kad Europa būtų stipresnė. Europos bendryje turi atspindėti visų valstybių narių aspiracijas ir tradicijas. Ir tai ne mano nuomonė, o Margaret Thatcher e, žodžiai pasakyti 1988 metais Briugėje, jos garsioje kalboje. Taigi, ES turi atspindėti visų savo piliečių tradicijas ir siekius. Ir todėl aš manau, kad taryba ir parlamentas turi labai artimai bendradarbiauti. Taip veikdami mes galime įveikti visus barjerus, užtikrinti, kad verslui darbo sąlygos bus kuo palankesnės ir taip pat užtikrinti Europos atsigavimą. Ponės ir ponai, dabar e, pereisiu į savo gimtają vengrų kalbą. Norėčiau padėkoti pirmininkausiams Ispanijai ir Belgijai, kurios daug dirbo. Ir mes tęsime tų dviejų šalių pradėtus darbus tokia pat dvasia vadovaudamiesi. Mes norėtume dirbti kartu su parlamentu, kad pasiektume gerų rezultatų ir baigti svarstyti pradėtus klausimus. Mes Dirbsime ir su Lenkijos bei Danijos atstovais, nes šios dvi šalis po mūsų pirmininkaus. Dėkuoju Jums už e, dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Dėkuoju, ponas ministrė. E, paskutinė Jūsų mintis e, iššaukė tam tikrus prisiminimus. Žmonės su amžiumi lyg ir darosi išpindingesni, tą norėjau pasakyti. E, penki žmonės nori pasakyti. Pirmoji ponia Vikstrom. Dėkoju. Dėkoju, ministrė, kad atvykote pas mus. Labai buvo įdomu jūsų paklausyti. Jūsų kompetencijos rytyje e, yra numatyta nemažai labai įdomių klausimų svarstytinų. Kai jūs atvykote į salę, mes kaip tik kalbėjom apie tai, kad reikės rytoj pritarti Europos patentams. Ir buvo labai įdomu išgirsti, kaip jūs kalbėjote apie šio klausimo svarbą. Dėl autorių teisių jūs sakėte, kad numatomos direktyvos e, dėl daugelio aspektų. Pirmiausia, kolektyvinis e, teisių tvarkymas, darbai, kurių autoriai ne e, nustatyti E, taip pat svarbus dalykai susijęs su skaitmenė darbo tvarkė. Mes turime pašalinti kliūtis vidaus rinkoje. Ta, e, skaitmenėmės darbo tvarkės reformos taip pat yra būtinos, kad mes galėtume e, duoti kaip galima daugiau naudos galimybėms, kurias e, suteikia mums internetas, pavyzdžiui. Laukiame daug gerų dalykų iš jūsų per jūsų pirmininkavimą ir būtų labai įdomu išgirsti, ką jūs galvojate apie šiuos klausimus, kurie mus greitai pasieks. Tai yra direktyva dėl e, kolektyvinių autorių teisių ir darbų, kurių autoriai nežinomi. Ir aš būčiau labai dėkinga, jeigu jūs papasakote plačiau apie savo planus. Dabar, ponė Lichtenberger. Labai ačiū, ministrė. Porą trumpų klausimų ar klausimų pastebėjimų. Kalbėjote apie iššūkius, kuriuos kelia fiskalinis disbalansas, netoligumai. Tai yra labai rimta problema. Būtų įdomu išgirsti, ką jūs ketinate daryti politinė prasme ir ką mes galime jūsų nuomonę padaryti. Europoje šiuo metu galvojame, kad konkurencingumas nebūtinai yra sustiprinamas e, nacionalinės fiskalinės politikos pagalba, nes dažnai nacionalinės vyriausybės savo veiksmais sukelia problemų ir ne visiškai yra aišku, kur yra e, brėžiamos linijos skiriamosios. Taigi būtų labai įdomu išgirsti jūsų pastebėjimus dėl to, ką jūs ketinate šioje srityje daryti, fiskalinio disbalanso srityje. Dar vienas klausimas, e, tokios pats svarbus, dėl kurio norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, tai yra uh, pasirinkimo vartotojams išplėtimas, užtikrimas, kad jie galėtų, kuo, galėtų rinktis iš kuo platesnių galimybių, kuo desnio rato galimybių. Ir kaip dėl deramos vartotojų apsaugos. Jeigu kartais vartotojams tarsi leidžiame pasirinkti tarp įvairių prekių, bet jų vertė yra labai menka ir tai kenkia konkurencingumui. Galbūt galėtumėte e, pakalbėti apie vartotojų pasirinkimą, prieigą prie, e, rinko, prieigą prie rinkos ir vartotojų apsaugą. Taigi tiek. Dabar kolega Baltasarė. Mm. Dėkui, pirmininkė. Ministrė, jūs apibrėžėte e, nemažai tikslų, mes juos remiame. Manau, kad svarbiausias yra Europos patentas. Mes turime ne tik užsitikrinti geresnį bendradarbiavimą pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Tai nėra vienintelis tikslas. Mes norime ir rasti būdų, kaip objektyviai šį klausimą įspręsti, nes dabar ne visos šalys yra įsitraukusios į dėrybas, bent jau nepakankamai įsitraukusios. Ir ką jūs ketinate daryti, kad šis klausimas uh, E, būtų patrauklesnis e, daug didesniam skaičiu šalių, kad daugiau jų norėtų dalyvauti sustiprinto bendradarbiavimo procedūroje. Ir ar jūs galvojate, kad reikėtų priimti sprendimą, kaip padaryti, kad e, kur kas daugiau valstybių narių sutiktų su pasiūlymais? Egzistuoja kalbos klausimas, taip pat biurokratijos našta, kuri uh, labai kenkia Europos verslui. Buvo pasakyta, kad 25 procentais norima sumažinti reglamentavimą ES, tai leistų staupyti 42 milijardus eurų. Neseniai parlamentas e, ėmėsi tam tikrų žingsnių mikro bendrojams, net ne mažoms ir vidutinėms įmonėms. Prieimėme sprendimus dėl e, pardavimų ir finansinės informacijos. Bet mažai turime vilčių, kad būtų mūsų pasiūlymai įgyvendinti. Taigi, ką darysite, kad būtų galima sumažinti biurokratinės kliūtis, kurios neleidžia mūsų verslui plėtotis? Ačiū kolega Svivka. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas ministrė, aš nepateiksiu Jums klausimą, tačiau norėčiau pateikti tokį bendrąjį pamastymą. Jūs sakėte, kad reikia žengti laipsniškai priekį, jeigu bus užtikrintas geras bendradarbiavimas tarp parlamento ir tarybos e, Ir jeigu sieksime to etapais, tai tada mums bus lengviau dirbti. Aš norėčiau jūsų paprašyti mums padėti atsisakyti blogų tradicijų bendradarbiavimo. Dažnai sakoma, kad parlamentas e, paprasčiausiai laikomas kaip nereikšminga kažkokia institucija, kuriai numetami dokumentai paskutinę minutę. Mes e, gauname dokumentus, bet niekas nelaukia e, to, kokią, mūsų, kokią mes nuomonę pasakysime. Niekas jai neteikia svarbos. Taigi, norėčiau e, jūs jūsų paprašyti, kad jūs, e, Vengrijos, Vengrija, kuri vadovausite dėryboms, e, bandytumėte nutraukti tokią prastą tradiciją. E, Lisabono sutartis labai aiškiai parodo, koks turėtų būti Europos parlamento vaidmuo teisėkuros procese. Europos parlamento vaidmuo yra sustiprinamas bet kol kas mums nepavyko dar nutraukti tos prastos tradicijos, kuri pirmiausia atkeliauja iš tarybos. Ačiū, ponas Rapkai. Um, ministrė, žodis jums. Atsiprašau, ministrė, jūs minėjote, kad norite pasiekti, jog vartotojų apsaugos direktyva būtų patvirtinta per pirmąjį jos svarstymą. Tai aktualu ir mums, nes mes turėtumėme prisidėti prie šios direktyvos svarstymo. Man atrodo, kad reikėtų visą tai vertinti šiek tiek atsargiau, nes sprendimai priimami per pirmąjį svarstymo etapą nebūtinai būna sunku užsitikrinti viso parlamento paramą. Vieniems tai patinka, tačiau ne, ne visiems. Ir negalime to laikyti savame suprantamų dalykų, kai kas labai skeptiškai vertina tokias galimybės. Ir aš nesu tikras, kad tai pavyks pasiekti. Bet čia tik mm, toks pastebėjimas. Turiu klausimą e, apie Europos įmonių teisę. Sakėte, jog norite pasiekti pažangos svarsant įmonių statutą. Puiku. Jūs taip pat minėjote, ko, ko, kokiose, kokiais aspektais stringame svarstydami tą pasiūlymą, o man labiausiai rūpi darbuotojų dalyvavimas. Aš pas, palaikau e, tą Europų įmonės teisės reglamentą ir norėčiau, kad būtų numatytas darbuotojų, tinkamas darbuotojų dalyvavimas. Kaip jūs rengiate tai užtikrinti? Ar manote, kad galima tikėtis kompromiso šiuo klausimu? Chciałbym e, uzupełnić e, pytanie pani poseł Wiszczom dotyczących praw autorskich. Ponas Borys, noriu užduoti, pratesti ponios Vikstrom klausimą e, autorinių teisių uh, klausimas bei darbų, ne, nežinomo autorių darbų klausimas. Mes domėjomės ir mums paaiškino, kad vyksta paspartintas darbas ir yra peržiūrimas e, teisinis modelis, kaip užtikrinti autorių teisių apsaugą, kuomet kūriniai naudojami internete. Kalbant apie jų, kūrinių naudojimas internete, parlamente, kaip žinote, vyksta didžiulės diskusijos tuo klausimu. Mes turime užtikrinti. Galim, mes kitą vartus turime užtikrinti galimybę vartotojams naudotis internetu prieinamu turiniu. Ir mums buvo pasakyta, kad darbai spartėja. Ministrė, ar jūs e, tikitės, kad e, iš tikrųjų tų klausimų svarstymas pasvarstės? Greitės, atsiprašau. Pirmininkas, norėčiau pridurti prie pono Rapkai klausimo, kai ką. Gal galėtumėte mus nušviesti apie dėrybų padėtį. Su patentais susiformavo keistoka situacija. Kartais dėl kai kurių klausimų taryba visiškai nesutarė. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie darbuotojų įtraukimą tas klausimas gali būti sprendžiamas vienaip ar kitaip ir tai gali priklausyti nuo jūsų dalyvavimo ir įsikišimo. Bet be abejo, tai yra teisinis ir teorinis klausimas. Kokie jūsų manimų yra šansai, kad pavyks susitarti dėl to? Ir priminsiu pono Baldesarį klausimą. Ketvirtoji įmonių teisės direktyva. Taip pat reikalavimai keli mikro įmonėms. Šiame parlamente du trečdaliai narių pritarė e, siūlytam sprendimui, bet tai buvo neprasminga, nes taryboje buvo tam pas, pasipriešinta dėl to, kad reikėjo balsuoti kvalifikuotos daugumos principu. Ar tai iš tikrųjų yra svarbus projektas, juk ar, tikrųjų, ar, ar, ar, tai, ar čia kita vertus buvo surasta kliūtis, juk jeigu tai svarbus projektas, tai turėtumėme kiek įmanoma sparčiau eiti priekin. Toliau vartotojų teisų direktyva. Žinau, kad čia ji nėra labai populiari, bet taip pat manau, kad ji yra naudinga. Sutarčių teisė. Manau, kad ministrai turėtų atsižvelgti į mūsų šiame komitete išsakomus pastebėjimus ir mūsų komite, komitetas tuo klausimu sutarė ir mūsų pozicija nėra taip nutolusi nuo tarybos pozicijos. Imko komitetas laikosi kitos nuomonės ir mes nemanome, kad reiktų e, priminėti to, tą direktyvą per pirmąjį svarstymo etapą, nes baiminėmės, kad atsidursime Luksemburgo teisme, svarsty, priminėdami šį pasiūlymą. Ir pasikalbėsiu, ponia Buolis, galiu teikti, kad mes esame nusiteikę atvirai žiūrėti šį klausimą. Esame pasirengę kalbėti su visais ir išsiaiškinti, kaip būtų galima mm, padaryti, pasiekti pažangos ir viską paspartinti. Manau, kad būtų gerai, jeigu per pirmąjį svarsimą būtų galima balsuoti dėl veiksmingo susitarimo. Ačiū už visus šiuos klausimus. Tikiuosi, kad man pavyks juos atsakyti. Pirmiausia, autorių teisės ir e, nežinoma autorių kūriniai. Mes laukiame komisijos pasiūlymo tuo klausimu ir tikimės pasiūlymo sulaukti pavasarį. Nežinome tiksliai kada, bet kai jį turėsime, be abejo, jį teiksime dėl fiskalinių netolygumų. Jūs uždavėte klausimą apie fiskalinę politiką ir konkurencingumą ir e, ar tai praktiška ir įmanoma. Manau, kad egzistuoja kelios alternatyvos. Ir taip pat manau, kad reikia ypač nepamiršti vartotojų apsaugos klausimo. Vertinant konkurencingumą, tai šioje srityje siekiame dviejų tikslų, tačiau jie nebūtinai vienas kitą atmeta. Ir manau, kad galime suderinti pastangas abiem, siekiant abiejų tikslai, tikslų. Ir tai būtų tikrai esmingas pasiekimas Europos mastu, jeigu tai pavyktų. Taip pat rengiamės pasiremti ankstesnių pirmininkių pasiekimais. Jūs klausėte, kokiu mastu atskirų valstybių biudžeto problemas galima spręsti Europos mastu. Nežinau, ar turime tiek daug laiko, kad galėčiau čia imtis šį klausimą nagrinėti. Kitame, kitokiame forume tai būtų įmanoma padaryti, bet šiuo tarpu apsiribuosiu pasakydamas, kad reikia griežtų priemonių. Taip pat turime suvokti, jog vienintelis būdas išspręsti tuos fiskalinius netoligumus yra užtikrinti, kad mūsų ekonomika sustiprėtų. Valstybių narių ekonominė padėtis skiriasi, tačiau didžiadami viską apsprendžia įsiskolinimo dydis. Taigi, jeigu pavyktų padidinti BVP, pasiekti BVP augimo, tuomet pavyktų sumažinti įsiskolinimą. Nematau kito šios problemos sprendimo. daugelie šalių buvo mm, apkarpyti biudžetai, įvestos griežtos taupimo priemonės, o kalbant apie in iniciatyvų paskatų paketą, tai jeigu mums pavyktų paskatinti kai kurios sektorius atsikratyti biurokratinių kliučių, taip pat panaikinti e, reglamentus, kurie tik uždeda na, papildomą naštą pramonės sektoriui, tai tikrai būtų naudinga. Nežinau, ar 25 procentai yra tikslus skaičius, tačiau jeigu mums pavyktų 25 procentai sumažinti administracinę naštą tenkančią pramoniai, tai mano galva mums po to galėtumėme tikėtis labai gerų rodiklių. Uh, O kalbant apie padėtį Vengrijoje, kur mes esame išsikėlę tikslą 25 procentai sumažinti biuro, biurokratiją, kuomet birželio mėnesį šalyje pasikeitė vyriausybė, paaiškėjo, kad ankstesnė vyriausybė kai ką nuveikė, bet netiek jų daug šioje srityje. Todėl mums reikia ieškoti priemonių, kaip sumažinti biurokratiją 25 procentais nors mes ir tikėjomės, kad kai kas jau nuveikta. Kartais atitinkamos institucijos, reglamentai arba reikalingos teisinės nuostatos ne, neegzistuoja, pavyzdžiui, bandant mažinti mokestinę naštą. Mums pavyko sumažinti mokesčius, pavyzdžiui, atsisakėme dešimties uh, rūšių mokesčių visiškai. Taigi taip mažiname administracinę naštą. Taigi tai rodo, kad įmanoma imtis, žengti svarbius administracinius žingsnius. Taip pat buvo užduotas klausimas apie bendradarbiavimą. Komisijos tarybos ir parlamento bendradarbiavimą. Nežinau, kaip viskas buvo praeitie, bet galiu pažadėti, kad sieksime kiek įmanoma geresnio bendradarbiavimo su parlamentu. Nes mes juk dirbame drauge, siekime tų pačių tikslų. Ir kaip jau sakiau, jeigu mes norime kažko pasiekti, turime dirbti drauge. Kito kelio nėra. ir su kolegomis rengėmės laikytis būtent tokio požiūrio. Vartotojų teisės ir galimybės pat, pat, priimti direktyvą per pirmąjį svarstymą. Mes jau dirbame šią sutiją daugiau nei 2,5 metų. Konkurencingumo taryboje yra svarstoma daugybė pasiūlymų, kurie svarstomi jau labai ilgai. Ir tikrai atėjo laikas imtis šio klausimo rimtai O koks ir kokia yra antrojo svarstymo prasmė, kuo, kuo jis būtų naudingas? bandysime patvirtinti šį pasiūlymą per pirmąjį svarstymo etapą ir siekti, bandysime surasti kompromisą. Mikro įmonių klausimas. Jis įtrauktas į darbo tvarkę. Ir, kai, ir man, kaip matau iš darbo tvarkės, gegužės pabaigos ministrų taryboje jis turėtų būti svarstamas. Tikiuosi, kad sprendimas bus rastas. Dėkoju ponui ministrui už puikią diskusiją. Pakartosiu dar kartą savo padėką ir kolegų vardu palinkės Jums kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant. Esu įsitikinęs, kad susitiksime pirmininkavimui einant į pabaigą ir pažiūrėsime, kaip Jums pavyko pasiekti pažangos. Labai ačiū. So, das nächste ist dann die nicht öffentliche Sitzung. Da werden wir wahrscheinlich wieder zwei Minuten unterbrechen müssen. Kągi dabar perėsime prie uždaro posėdžio. Po poros minučių petrukos jį pradėsime. Prašau visus, kurie neturėtų pasilikti posėdžių salėje, iš jos išeiti.